kad galioja ir šis paskirimas. Buvo pateikta ir deklaracija, kurios numeris 322012 Ten kalbama apie Europos metus dėl e, šeimos ir karjeros suderinimo. Pane Harkin, e, Morin Chartier, Angelili ir Steinruk. Šios ponios pateikė deklaraciją ir jos, e, ši deklaracija bus įtraukta ir į protokolą. Biudžeto komitetas pateikė koreguojantį tekstą vasario 6